iniciatyvą ir norėčiau e, Jūs patikinti, kad atsižvelgsime į visus Jūsų išsakytus pageidavimus ir pasiūlymus. Diskusijos pabaigoje yra pateiktas vienas rezoliucijos projektas, diskusija baigta, balsuosime 11.30 minučių trečiadienį. Ačiū visiems už dalyvavimą diskusiją. Dabar pereisime prie vienos minutės pasisakymų. Pirmasis kalbės vėl ponė Patrao Nevis. Prašau jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, vasario 17 dieną Vila do Kondo e, regione Portugalijoje tornadas padarė didžiulę žalos tik per kelias sekundės ir sužlugdė mėnesiais ir e, ištisus metus vykdytas investicijas viską sugriovė, tik po kelių mėnesių e, regiono gyventojai vėl galėjo pradėti dirbti. Vasario 21 dieną vyko dar viena katastrofa, kuri kainavo milijonus eurų. E, vietos gyventojams ir ekonomikos struktūrams žala nebuvo atlyginta. Čia kalbame apie 2000 šeimų, 5000 asmenų ir 10 tūkstančių darbo vietų tame regione. Klimato nelaimės atsitinka vis dažniau, kelia grėsmę ekonominiai veiklai. Draudimo įmokos yra tokios didelės šiuo metu, kad beveik neįmanoma jų sumokėti. Mums reikia užtikrinti minimalę draudiminę apsaugą visiems ūkininkams ir reikėtų numatyti galimybę pasinaudoti ES solidarumo fondo lėšomis, nes jeigu nesuteiksime pagalbos šiems regionams, tai mm, jie gali būti nustumti į e, tam tikrą draudiminę bedugnę. Pone Patraunėvis, ačiū labai. Atrodo, kad jūs kalbate ilgiau nei e, jums skirta laiko ir kalbate pakankamai greitai, dėl to sunku dirbti vertėjams. Galbūt galėtumėte šiek tiek sutrumpinti savo pasisakymų apimti. Dabar kalbės ponas Molkova dėl transporto e, finansavimo. Ačiū. Pravėjusią savaitę Slovakijos ministro pirmininko pavaduotojas, e, buvęs transporto ministras, e, lankėsi Briuselėje siekdamas, e, kad lėšos būtų, būtų 300 milijonų eurų perkelti į transporto veiklos programą iš kitų programų. Autostradų statymas yra būtinas. Tačiau turime ES 20 metų strategiją, O krizės metu turime suprasti, kad kliučių darbo vietų kūrimui pašalimas ir mokslo švietimo pabrėžimas yra didžiausi prioritetai ekonomikai. Aš sutinku su slovakų mokytojais ekspertais, kurie nepritarė tokiam perkelimui. Jie nori, kad komisarai gintų e, švietimą, mokslą. Ten 300 milijonų eurų yra labai svarbu. Transportą e, už tiek pinigų galima pastatyti tik 11 km autostrados. Ačiū. Toliau ponas Tremosai Balcelis. Ačiū. Kolegos, praėjusią savaitę Katalonijos televizijos stotis TV3 Valencijos regione buvo uždaryta. Tai prieštrauja ne tik Europos direktyvams, mažumų kalbų hartijai ar Ispanijos konstitucijai. Tai yra taip pat išpolis prieš kultūrinę brolybę. Regiono vyriausybė dabar e, taiko sankcijas toms bendrovėms, kurios prieš 20 metų įsteigė rafinavimo stotis ir verčia užda, už, nutraukti jų darbą. Taip pat noriu pasmerkti tai, kad populiari iniciatyva dėl katalonų a, transliavimo katalonų kalba buvo pateikta Ispanijos parlamentui su daug, daugybė e, parašų. 115 tūkstančių parašų. E, Ispanijos vyriausybė turi tai atsižvelgti, nors iki šiol nieko nebuvo daroma. Ačiū toliau, ponas Tremopolas. Pirmininkė, kolegos, Europos komisija ir finansinės paramos mechanizmas reiškia, kad e, vyriausybė nori išparduoti didžiulį, didžiulį kiekį valstybinio turto ir taip surinkti pinigų. Komisijos atstovo pareiškimai rodo, kad visas klausimas su, su, su Graikijos ekonomika atrodo susijęs su to, kad bus išparduota visa valstybinė nusaibė Graikijoje, tačiau ne visa nusaibė yra vienoda. Yra, pavyzdžiui, pastatų, kurie netlieka valstybinės funkcijos, tačiau taip pat yra ir žemės, kuri yra reikalinga aplinkosaugai. Ankstesnis Atenų oro uostas turėtų būti panaudotas e, gaivinant parkus mieste. Atenose yra mažai parkų. E, viena, e, tačiau Aišku, tokios, tokie dalykai galėtų prisidėti prie aplinkos gerinimo. Na ir tokie naudojimo pakeitimai, jeigu paukojamos aplinkosauginės funkcijos prieštarauja bet kokiai tvarios plėtros e, idėjai. Ačiū. Kolega, tiene la palabra ahora. Dėkuoju. Toliau Kalbės ponas Migalskis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ačiū, pana pirmininkė, ponas ir ponai, apgalėstauju, kad pas Makmilat Skot nebe pirmininkauja posėdžių, nes turėjau jam vieną prašymą, kadangi žinau, kad jis domisi žmogaus teisų padėtimi, o būtent su šiomis teisėmis yra susijęs mano pasisakymas, kaip žinote po rinkimų Baltarusijoje, kurie vyko gruodžio 19 dieną, buvo daug asmenų suimta. Kuriozinė situacija yra ta, kad buvo areštuoti suimti visi e, pono Lukašenkos konkurentai rinkimuose į prezidentą. Po to buvo išlaisvintas sausio 6 dieną Aleks Michalevič, vienas iš kandidatų, ir jis pareiškė, kad e, suėmimo metu buvo kankinamas, tų kankinimų neprašinėsiu, tačiau jie buvo tikrai rimto pobūdžio ir kadangi šią savaitę tvirtinsime atitinkamą rezoliuciją, norėčiau kreiptis į parlamento narius, taip pat atkreipti pono Makmėjos Koto dėmesį e, kuriam labai rūpi žmogaus teisų klausimai, kad šio klausimo labai e, vienbalsiai ir garsiai pasisakytume, kad būtų atsisakyta tokio pobūdžio veiksmų. Ačiū ponui Migalskui. Ponas Makmilan Skot jūs girdėjo. Ir mums visiems rūpi žmogaus teisų klausimai, kuomet kalbame apie kankinimus, tai noriu pasakyti, kad taip pat ir dabar pirmininkaujantis e, parlamento narys labai domisi šiais klausimais susijusiais su kankinimus, galiu patikinti, kad tikrai skirsime tam pakankamą dėmesio. Dabar žodis teikiamas ponai Portas. Ačiū, ponai pirmininkė. Šiuo metu pradžioje nuskambėjo daina, kurioje buvo kritikuojamas mūsų pasaulis. E, buvo teigiama, kad jeigu nori tapti vergu, tai eik studijuoti. Mano šalyje ši diena tapo beveik himnu. Facebook'o socialinėme tinklapyje buvo pradėta protesto akcija bedarbė ir beteisiai. E, darbuotojai turintys terminuotas darbo sutartys buvo raginami protestuoti. Tai yra Protestavo visi tie žmonės, kurie neturėjo jokios naudos iš to, kad studijavo ir e, dabar turi papildomai mokėti pinigų, kad galėtų gauti paprastą darbo vietą. E, per mėnesį laiko buvo surinkti 4000 parašų atitink, po atitinkamą iniciatyvą. Facebooko tinklalapyje tie žmonės nusprendė garsiai prabilti apie skurdžias gyvenimo sąlygas. Ir manau, kad tie žmonės yra teisūs. Ačiū ponai Portas, žodis teikimas ponai Salavakos. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu apie Libiją. Apie tai, kas vyksta Libijoje po Tuniso ir Egipto. Libija taip pat nusprendė nuversti savo diktatorių. Žmonės sukilo ir pradėjo kovoti su režimu, kuris ilgiausius metus blogino padėtį šalyje ir kūrė socialinę neligybę. Pone pirmininkė, Britanijos, Prancūzijos, Ispanijos bendrovės veikia Libijoje. Nepamirškime, kad Libija taip pat yra e, trečia pagal dydį e, naftos gamintoje Afrikoje. Taigi Europa turėtų labai atidžiai stebėti tai, kas vyksta Libijoje. Iš Libijos ir iš visos Šiaurės Afrikos pas mus atvyksta labai daug migrantų. Antra, nepamirškime ir ekonominės situacijos, ir biudžeto klausimų. Mes turime kurti darbo vietas Europoje, rūpintis jaunimu Europoje. Nes e, arabų pasaulyje jaunimas prarado viltį ir mes pamatėme, kuo tai baigėsi. Taigi turime užkirsti kelią panašią situaciją Europoje. Domnilor și domnilor. Ponas Vadima Vadim Tudor. Ponios ir ponai, prieš kelias dienas valdančioji partija Rumunijoje nusprendė eutanazijos būdu užmigdyti e, gatvėse valkataujančius šunis. Turime užkirsti kelią tokia neteisybė. Jėzus Kristus mylėjo visus gyvūnus ir jis sakė, kad mums reikia visus gailėti. Esu įsitikinęs, kad žmonės, kurie, turi, kurie laiko gyvūnus, jais rūpinasi. Rumunija dabar sugrįžta į viduramžius. Šiandien eutanazija bus taikoma tik tai gyvūnams, o rytoj galbūt uh, legalizuosime jos taikymą ir žmonėms. Nepaisant visų pateikiamų argumentų, galima būtų surasti kur kas geresnės, tinkamesnės priemonės kovoti su uh, valkatančių šunų problema. Ačiū toliau, ponė Teoharos. Ponas Teoharos. Ačiū. Pastaruoju metu mes stebėjome įvykius Šiaurės Afrikoje, tačiau neturime pamiršti to, kas virsta Kipre, Šiaurės Kipre. Tai yra labai svarbu. Pats laikas pasiklausyti Kipro turkų balso, išgirsti jį. Turkijos okupacija iškraipė situaciją ir yra palankesnė kolonistams, iš, taip išstumiami vietos senesni gyventojai. Taip pat yra ir e, kyla islamo pavojus, nes e, kuriamos mečetės. E, mokytojai išsiunčiami iš šiaurės Kipro jie e, nusipelno, kad mes atvertume akis ir išklausytume, kas vyksta. Ačiū. Nematau salėje pono Janeso, todėl suteiksiu žodį ponui Pirilo. Ačiū pirmininkė. Paprastojo tuno situacija viduržėme jūroje virsta krize. Italijos vyriausybė leidžia žvejoti tik tai e, profesionaliems e, žvejybos laivynams. Laisvalakio žvejybai e, tai draudžiama, tai keista situacija kuri paveikia žvėjus, kurios, kuriems poveikį daro ir taip jau esanti krizė. Na ir norėjau atkreipti dėmesį, kokį poveikį daro ir kitai žvejybai šie sprendimai. Čia pas mus yra komisijos narė Demanakį ir tikiuosi, kad žvejyba vėl bus leista 11 metais, bent jau tose sritise, kurios patiria didžiausią poveikį, ypač Kalabrijoje ir taip pat, e, kad būtų galima tikėtis peržiūros 12 metais. Ačiū. Toliau ponia Alfano. Ačiū. Pirminkė, manau, kad tai, kas įvyko vidurio rytuose, privers Europos institucijas suprasti, kad negalime neikti pagrindinių žmogaus teisų. Dabar noriu pakalbėti apie e, gėdingus sprendimus, e, kuriuos e, prieiminėjo vyriausybė, daugumos vyriausybė Italijoje. Taip pat priminti, kad Berlusconiui dabar grečia teismas. Turėtume nebeignoruoti to, kad dar kartą pakertama Italijos demokratija. Daugelis kolegų pasirašė peticiją e, Europos parlamentui. Keistas sutapimas. Berlusconis užsipuola teisės sistemą, tačiau Strasbūra mūsų ministras kalbėdamas čia nerado galimybės, galimybės sustikti su parlamentu, Europos parlamentu. Galbūt reikia išgirsti tuos klausimus, kuriuos kelia Italijos gyventojai. Ačiū. Kalbėjote šiek tiek per greitai ir vertėjams nelengva buvo išversti jūsų kalbą. Aš nenorėjau jūsų nutraukti, kadangi jūs kalbėjote e, taip greitai, kad turbūt būtumėte pasimetus, jeigu būčiau nutraukęs. Tačiau galbūt kitą kartą kalbėsite e, lėčiau. Toliau panas Vlasakas. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych na půdě Evropské... Pane pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau priminti Europos teisingumo teismo sprendimą C366, kuris buvo priimtas pastarą savaitę nuo kitų metų e, gruodžio 21 dienos nebus galima atskirti kok, e, darbdymo polisus įsiginčių asmenų lyties. Toks sprendimas yra visiškai nelogiškas. Ne, nebus e, reikalaujama skirtingų įmokų iš vyrų ir moterų. visiškai aišku, kad e, e, vyrų mirtingumas keliuose yra žymiai didesnis nei moterų eismo įvykiuose. Be to, Čekijoje vyrų gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 80. Todėl tik tai teoriškai būtų galima siūlyti nedaryti skirtumo tarp vyrų ir moterų, parduodant draudimo polisus. Ačiū, kolega. Ponas Ferreira dabar kalbės. Socialiniai taupimo priemonių padariniai vis labiau juntami kiekvieną dieną finansų sektorius, didėjai koncernai ir toliau uždirba didžiulį pelną, o e, nacionaliniai ištekliai yra pereikvojami. Dėjo tokių valstybių kaip Portugalija įsiskolinimas. <clears throat> Kila klausimas, kokia kryptimi papūs toliau vėjas iš Briuselio, ar toliau bus užsipuolamas socialinės teisės, mažinamos pensijos, didinamas pensinis amžius, mažinami atlyginimai, bloginamas žmonių gyvenimo sąlygos, tačiau darbo žmonių kova Europoje stiprėja siekiant e, kovoti su šiuo žengimu atgal. Galime iškoti kitokių sprendimo būdų, norėtume žmonės paskatinti, kovoti, imtis atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, 19 dieną Portugalijoje vyks demonstracija kaip vilties ženklas. Dabar žodis teikiamas poniai Vertman. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. E, Šiaurės Kipro dalis gyventojų e, gyvenimo sąlygos yra beveik nepakeliamos. Kiekvieną dieną pažydinėjamos žmogaus teisės. Turkija perkelia savo gyventojus į šią Kipro dalį ir tokiu būdu vykdo plataus masto demografinės e, permainas, kipriečiai tampa mažumą savo tėvynėje. Du svarbus įvykiai vyko pastarąją savaitę reaguodama į e, sausio mėnesio demonstraciją. Turkija vietoj ambasadorio Šiaurės Kiprė e, įsteigė gubernatoriaus pareigybę. ES turėtų kreiptis į Turkiją ir užtikrinti, kad ponas Elčil, toš e, partijos generalinis sekretorius, jaustųsi saugus savo namuose. Ačiū. E, Perdusime su prašymą parlamento pirmininkui ponui Būzekui. Dabar žodis teikimas ponui Figumu Cakus. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš kelias valandas Mūdis agentūra dar kartą sumažino Graikijos skolinimosi reitingą. Graikijos opozicijos partijos, kurioms mes priklausome, kritikavo vyriausybę už jos ekonominę politiką, tačiau šis reitingo sumažinimas yra visiškai nelogiškas, likus vienai dienai iki labai svarbios dienos Graikijoje ir likus kelioms dienoms iki svarbių diskusijų e, pradžios vadovų taryboje, kurios vyks e, prasidės kovo 11 dieną ir bus priimami svarbus sprendimai. Ne tik Graikija kenčia nuo e, kredito reitingų agentūrų veiksmų, taip pat ir kitos šalis. Aš norėčiau paskirti, kad e, parlamentas skirtų pakankamai dėmesio kovo 11 dienos vadovų tarybai, nes e, agentūrų veiksmai žlugdo Europą, rinkos gali žlugti, tačiau mes privalome veikti sėkmingai, negalime klysti. Ponas Inčių dabar pasisakys. Dėkuoju, pirmininkė. Nevyriausybinio organizacijų, kurios rūpnėsi struktūrinių fondų, skirstimų, asociacija rūpinasi tuo, kad struktūrinių fondų lėšus būtų geriau naudojamos, nes situacija Rumunijoje iš tikrųjų yra baisi. Rumunijos ministras pirmininkas ir valdančiojo koalicija pažadėjo pagerinti paramos įsisavinimo rodiklius, tačiau jų strategija visiškai nepasiteisino. Lėšų valdymas yra sutvarkytas taip, kad jis tik tai trukdo paramos gavėjams gauti paramą. Mokėj, vėluojama yra sumokėti mokėjimus ir parama yra paprastai skirstoma pažįstamiems. Taigi aš norėčiau kreiptis Europos komisiją prašydamas imtis veiksmų tam, kad būtų prižiūrima, kaip veikia Europos paramos skirstimo agentūros Rumunijoje. Tik tai inter, e, savalaikė intervencija aukščiausių lygmenių galės sustabdyti uh, piknaudžiavimą šią sistemą. Dėkuoju, toliau ponas Galeris. Siekiant susitaikymo mano šalyje, svarbu vaidmenį suvaidino fondas, kuris ir toliau remia ekonomikos ir socialinius projektus. Praeitą savaitę buvo skirta nemažai lėšų e, įvairioms bendruomenėms ir švietimo projektams įvairiose vietose Airijoje. Tačiau dabar yra visiškai neaišku, kokia ateitis laukia šio fondo kadangi akivaizdu, kad dabar šiam fondui skiriamos lėšos bus maž, mažinamos. JAV šalininkai e, remia šio fondo lėšą, tačiau Aš manau, kad tie, kam šis fondas nepatinka, neturėtų trukdyti jam veikti. Gracias, kolega. Y ahora tiene la palabra el señor. Labai ačiū toliau, ponas Černieckis. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, praėjusį sekmadienį Lietuvoje vyko vietos rinkimai. Lenkijos mažumą, Lenkų mažumą atstovaujantį koaliciją pasiekė gerų rezultatų, nepaisant to, kad Lenkai Lietuvoje diskriminuojami metų metais. Deja, žemė atimta sveitinės valdžios prieš 50 metų jiems dar negražinta. Švietimo galimybės Lenkų kalba taip pat yra ribotos. E, Lenkų pavardės tyčia iškraipamos, nes negalima naudoti lenkiškų raidžių. Neįmanoma naudoti dviemis kalbomis e, gatvių pavadinimų ar miestų pavadinimų, kaimų pavadinimų, nepaisant to, kad e, Europos taryba yra pateikusi rekomendaciją šio, šio klausimu. Ačiū toliau, ponas Vilimėris. Ačiū pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad mano frakcija prieštarauja tarybos sprendimui išplėsti e, žvinkystės susitarimą su Maroku. E, tai yra pratesti šio, šio susitarimo galiojimą vieneriems metams. Nes e, šis susitarimas apima ir neautonominius vakarų Saharos vandenis. Tai yra vienas iš E, regiono, kuris dar nekolonizuotas ir yra jungtinių e, tautų administracijos e, valdoma. Todėl to, tokių vandenų įtraukti negalima įtraukti į sustarimą. Tam egzistuoja tarptautinių teismų sprendimai. Tai nėra apskritai Maroko dalis, nėra Maroko suvereniteto dalis. Na Ir be to e, ankstesnio susitarimo gaunama nauda Saharos gyventojams jokios naudos net neši. Todėl aš manau, kad atsižvelgiant į Tuniso, Egipto, Libijos situaciją turime elgtis daug atsargiau ir griežtai reikalauti tarptautinės teisės įgyvendinimą. Ačiū. Toliau panas Teišėra. Ačiū, pana pirmininkė. Europos parlamentas e, turės e, priimti poziciją dėl posei reglamento, tai yra dėl jo solidarumo su e, labiausiai intolusiais regionais. Reikia čia atsižvelgti į naują teisinę tikrovę, kurią sukuria Lisabono sutartis. Žinoma, kokie yra posei teikiami pranašumai ir E, labiausiai nutolusiems regionams. Todėl dabar reikia atsižvelgti į situaciją tos regionuose ir e, pritaikyti tos, e, tą reglamentą. Kalbu apie Madeirą, kuriai reikia panaikinti perdirbtų prekių eksporto kliūtis. Ypač kai kalbama apie bananų auginimą, kai atveriamos trečių šalių rinkos Tačiau taip pat yra susiję ir su vyno bei pieno sektoriais. Reikia vienodai plėtoti visus regionus ir posėjai reglamentas turėtų prie to prisidėti. Ačiū. Dabar ponas Batinas. Pone pirinkė, noriu papasakoti apie e, įvykių susijusių Europos arešto orderių. Daug žmonių yra išduota, kai nėra jiems patikima tikrų įrodymų, o teismai negali svarstyti jokių įrodymų, tiesiog e, turi išduoti žmonės. O dabar mano rinkėjimas, daktaras Miguelis Aizoso, e, yra reikalavimas Ispanijos ne dėl jo įvykdyto nusikaltimo, o dėl to, kad jis būtų tyriama dėl to, kad jis galbūt ateityje nuspręs atlikti, įvykdyti nusikaltimą. Daktaras Maizoso, kuris gyvena Londone 20 metų, susidurs su jo gyvenimo sugrėvimu dėl to, kad uh, policija nori tirti nusikaltimą, kuris dar nevyko. Kada šis parlamentas aptars neteisingumą, kuris atliekamas, e, vykdomas Europos arešto ordero vardan. Ačiū. Toliau ponas Kukanas. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Európska únia musí čo naj... Ačiū, pane pirmininkė. Europos Sąjunga privalo užimti aiškesnę poziciją Baltarusijos atžvilgių. Negalime bendrauti su režimu, kuris e, laiko uždaręs kalėjimuose politinius kalinius, kuriame nėra žodžio laisvės. Lukašenko e, režimo gale nėra beribė, todėl turime padėti šaliai su juo kovoti. Postkomunistinių valstybių patirtis, kovojant su tokiais režimais, galėtų būti čia labai naudinga. Mūsų pozicija turi būti principinė ir paremta vertybėmis. ES privalo izoliuoti tuos asmenys, kurie atsakingi už rinkimų rezultatų klastojimus. Taip pat e, privalome užšaldyti jų turtą ir bankų sąskaitas. Mums reikia ieškoti tokių draugų, kurie laikosi ES galiojančių taisyklių ir gali pasiūlyti artimiausių laikų alternatyvas dabartiniam Baltarusijos režimui. Turime aiškiai pasakyti, kad autoritarinis režimas tokioje šalyje neturi jokios ateities. Pirmingas, ačiū ponui Kukanui, dabar žodis poniai Legrep. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisarė, aš norėčiau pakalbėti apie konvergenciją ir konkurencingumo paktą. Praeitą savaitę įvyko vadovų e, tarybos e, posėdis ir man pasirodė, jog būtų labai svarbu kalbėti apie tai, jog mums reikia konkurencingumo pakto ir geresnės konvergencijos. Reikėtų viską gerai suprasti. Konkurencijos paktas, e, kiek aš suprantu, tokia forma, kurie jis yra dabar svarstomas ir įsivaizduojamas, neturėtų tiesiog papildyti kitų uh, netaikomų dokumentų e, gretas. Šis dokumentas turėtų tapti dar vienu mūsų pinigų politikos ramšiu. Jis turėtų paskatinti didesnę eurozonos valstybių konvergenciją, ypač politinių lygmenių. Jame taip pat turėtų būti numatytas nacionalinių kompetencijų derinimas, ypač tuo atveju, kai tai yra naudinga mūsų konkurencingumui. Gyvename globalizacijos laikais ir todėl būtina yra stiprinti mūsų konkurencingumą kitų pasaulio šalių atžvilgių. Mes e, turime ne tik kovoti, mažinti valstybės e, skolą, bet ir turime derinti savo ekonominės, socialinės ir fiskalinės sistemas. Pastaruoju metu labai daug buvo e, kalbėta apie tarpvalstybinį metodą ir apie tuo, kiek jis skiriasi nuo bendrijos metodą. Man atrodo, kad šios diskusijos yra visiškai beprasmės, nes piliečių jų visiškai nesupranta. Ir ponui Van Rompoj norėčiau pasakyti, kad, kad jei mūsų veiksmai nebus europinio pobūdžio, to, tuomet jie bus visiškai nereikalingi. Dėkoju. Toliau kalbės panas Sikerski wyjątkowy zbieg okoliczności bo będę mówił o tym samym temacie. Aš kalbėsiu tą pačią temą. Konkurencingumo paktas turėtų padėti mums gyveninti struktūrinės reformas tam, kad būtų sustiprintas mūsų konkurencingumas, ypač eurozonoje. Kitas, kita jo paskirtis yra sustiprinti pasitikėjimą eurozoną. Šiame dokumente yra numatyta nemažai naudingų nuostatų, pavyzdžiui, e, pensijų reformų reforma, skolos mažinimas ir kiti dalykai. Tačiau nepamirškime, kad ne viskas yra taip paprasta. Reformuojant ką nors be platesnių konsultacijų, visuomet e, kyla įvairių įtarimų, kad e, Prancūzija ir Vokietija norės žengti savo E, ypatingų kelių ir kad dėl to atsiras dviejų greičių Europa, kurioje veiks labai konkurencingas brandolys, o aplinkui e, bus mažiau išsivyščiusios šalis. Aš suprantu, kad tai yra taktinės manevras, ir gali būti, kad eurozona taps, e, pakenks vidaus rinkai. No, nu, teniam... Dėkuoju, ponui Sikerskiai. Tai baigiame vienos minutės pasisakymus. Mūsų sąrašydė yra ponia Matera, tačiau aš nematau jo salėje.